So. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und die angenommenen Texte sind verfügbar. Tad siūlyčiau atnaujinti posėdį, dokumentai išdalyti ir dabar norėčiau paklausti, ar kas nors turit pastabų dėl posėdžio protokolo. Protokolą patvirtino. Kitas darbo tvarkės punktas - žmogaus diskusijos dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju. Pirmiausia, po, suteiksiu žodį ponui Klodui Durand.